11. Dabar pagal mūsų darbotvarkę numatyta trumpa Evangelija Campazi e, pranešimo apie psichikos sveikatą pristatymas. Keturias minutės truks. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Šiandieną vis labiau suvokiame, kad e, sveikata neįmanoma be psichinės sveikatos. Suprantame, kad psichinės sveikatos problemos ištinka gan dažnai, jos turi didelį poveikį šeimai, artimiesiems, profesiniam gyvenimui, socialiniam gyvenimui, taip pat turi įtakos mm, sergančiųjų šeimoms. Ir ekonominė kaina mūsų visuomenė yra didžiulė. Vienas iš keturių žmonių bent kartą gyvenime susiduria su psichinė negale. Na, depresijos yra dažniausia, dažniausiai pasitaikanti lyga ir yra įvertinta, kad 2020 metais tai bus pati dažniausia lyga išsivyščiusiuose valstybėse. Daug e, žmonių pasirenka savižudybę dėl psichinės negalios. Dažnai žmonės su negaliomis kenčia dėl e, psichinių negalių. Senstančioje visuomenėje neogeneratyvinės lygos tampa vis dažnesnės ir aš manau, kad visi sutinkame, kad psichinės veikatos problemų sprendimas kartu yra labai svarbus. Visi privalo įsitraukti į šį procesą, tai yra mūsų visų prievolė kovoti už psichinę sveikatą, pasirūpinti žmonių kenčiančių nuo psichinių negalių teisėmis, jų artimųjų teisėmis. Tai aišku susiję ir su politinė pozicija Valstybė turi suteikti socialinę paramą, pagalbą problemos ištiktiems. Pirmiausias žingsnis buvo komisijos žalioji knyga, dar vienas svarbus žingsnis buvo Europos konferencija, kuri buvo suorganizuota kartu siekiant e, psichinės veikatos ir gerbuvio. Tai buvo pavadinta ta konferencija ir buvo parengtas atitinkamas paktas ar na, pranešimas. E, kurį aš rengiau, tas pranešimas buvo vienbalsiai priimtas komitete, jame yra pateikiamos rekomendacijos skirtos tam, kad e, psichinis gerbuvis būtų užtikrintas, kad būtų kovojama su stigma, socialinė atskirtimi, kad būtų imamasi prevencinių veiksmų, savipagalba, taip pat tinkamas e, kenčiančiųjų gydimas, artimųjų rūpyba ir taip toliau. Pranešime mes akcentuojame, kad svarbu yra užtikrinti aukštos kokybės prieinamas e, sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat reikia kurti modernius teisės aktus šioje srityje. Pranešime mes reikalaujame, kad būtų mokomi žmonės, užimantis atitinkamas e, pareigas, kad būtų galima, gal, kad būtų galima užtikrinti ankstyvą diagnozę ir tinkamą gydom, gydymą. Reikia daug dėmesio skirti švietimui, užimtumui, užkirsti kelią psichinėms lygoms per socialinę pagalbą. Uh, Taip pat kreipiamės į valstybės narės, kad jos e, skatintų tas organizacijas, kurios atstovauja psichinius ligonius. Taip pat pritarėme platformos įkūrimui, kuri galėtų stebėti, koordinuoti veiksmus, kurie numatyti pakte. Taip pat prašome, kad komisija pristatytų teminių konferencijų išvadas. Pranešime taip pat akcentuojama, kad reikia reikalingi rodikliai, kurie pastumtų mus teisinga linkme, kad žinotumėme, kokie yra poreikiai. Taip pat siūlome pasiūlymus dėl penkių prioritetinių sričių numatytų pakte. Taigi, kokios tos sritys? Pirmiausia yra savižudybių prevencija, depresijų prevencija, svarbus daugiašakis požiūris ir tinklo kūrimas reikalinga sveika socialinė aplinka mokyklose, darbo vietose, reikia imtis priemonių, kurios pagerintų tų žmonių gyvenimo kokybę. Taip pat reikia kovoti su, su socialinė atskirtimis, stigmatizmu, reikia šviesti visuomenę, teikti informaciją. Taigi, pirmininkė, dėkuoju visiems kolegoms, kurie pasisakė, kurie prisidėjo rengiant pranešimą. Turime nusiųsti labai aišku signalą. Psichinė sveikata yra socialinė vertybė. Reikia propaguoti psichinę sveikatą ir gerbuvį visoje Europoje. Dėkuoju. Labai ačiū dabar žodis komisijos atstovui. Pirmininkė, gerbiamievi nariai, sveikinu Europos parlamentą ir pranešėje, ponia Cempaci, parengus pranešimą dėl psichikos sveikatos. Jame teisingai sakoma, kad Psichikos sveikata turi poveikio viskam žmogaus savijautai, mokymosi, gyvenimui. Pranešimas paremta, parengtas praėjus dviem, dviejams metams po komisijos e, atitinkamo komunikato ir tai mm. rodo, jog šis, e, ši tema yra labai aktuali. Reikia kuo geriau suvokti, psichikos sveikatos svarbą ir jau atsirado to suvokimo daugiau negu kad buvo prieš dviejus metus. E, yra parengtas Europos e, psichikos sveikatos paktas ir kiti dokumentai, jie yra labai svarbus. Daugelis valstybių narių šiuo metu peržiūrės savo psichikos sveikatos strategijas E, pavyzdžiui, Suomija, Vengrija, jos taip pat rengia atitinkamus planus. Mokyklų programuose yra mokomi vaikai tam tikrų įgūdžių, kurie palengvintų jų gyvenimą, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje. Darbdaviai taip pat labai gerai suvokia ryšį tarp gerbuvio, geros jausenos ir darbo kokybės. Tačiau reikia aiškiai kalbėti, negalime mes dabar užmigti ant laurų, nes reikia dar daug ką padaryti. E, dabartinė finansų ekonomikos krizė gali sukelti naujų pavojų psichikos sveikatai. Reikia, kad būtų skirta pakankamai lėšų, lėšų stiprinti psichikos sveikatos e, palaikymo priemonės. Taip pat reikia galvoti apie jaunų žmonių ateitį, ypač tų, kurie per anksti palieka mokyklą. Nesaugumas dėl darbo vietos taip pat yra vienas iš problemų šaltinių. Per ateinančius dviejus metus komisija surenks nemažai konferencijų dėl penkių prioritetų išdėstų psichikos sveikatos pakte. Mes e, dirbsime kartu su valstybėmis narėmis ir pirmininkaujančiamis valstybėmis. Pirmoji konferencija dėl psichiatrinės pagalbos ir stigmatizavimo bus surenkta šių metų gegužę pirmininkaujant Čekijai. Taip pat e, vyks konferencija dėl jaunimo ir psichos sveikatos klausimų rugsėjo mėnesį pirmininkaujant Švedijai. Dar viena konferencija skirta savižudžybių skaičiui mažinti prevencijai bus rengiama gruodžio mėnesį Vengrijoje. Dar bus viena konferencija surinkta dėl pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos. Mes e, taip pat e, ketiname su valstybėmis narėmis rengti konferencijas dėl psichikos sveikatos ir darbo vietos ir taip pat kovos su stigmatizavimu ir socialinė atskirtimi. E, šis e, pranešimas taip pat bus vienas iš dokumentų, kuris prisidės e, kaip vertinga priemonė būsimose konferencijose. Jame taip pat kalbama apie tai, kad galime dirbti ES mastu šioje srityje. Reikia mums struktūros, kuri prižiūrėtų E, kaip įgyventinamas paktas dėl psichikos sveikatos. Apie tai kalbama pranešime ir aš sutinku, kad tai būtų gerai, nes reikėtų tą paktą ir kars nuo karto peržiūrėti. Dabar reikia pagalvoti, kaip šią mintį kuo geriau įdėkti praktiškai. O dabar norėčiau dar kartą padėkoti Europos parlamentui ir pranešėjų už šį labai palaikantį pranešimą ir labai svarbes rekomendacijas. Ačiū. Dėkoju komisarui. Balsuosime rytoj e, nuo pusės dvyliktos. Tikriausiai pastebėjote, kad e, prigesinome šviesas salėje. Tikriausiai tai dėl energijos taupimo. Manau, kad visai ir tinkama tai, kadangi dabar svarstysime